plenariname posėdėje prieš porą savaičių mes reiškėme susirūpinimą dėl dramatiškos situacijos Sirijoje. E, už keleto valandų lėktuvų nuo čia e, Sirai kenčia, jie kenčia nuo problemų, kurie yra daug didesnė, negu jie gali pakelti. Pastarųjų dienų įvykiai nutolina bet kokią gražesnės ateities perspektyvą. Per keletą savaičių uh, E, puolimai Gutoje rytų e, buvo tokie, kad žuvo per tūkstantį žmonių, žuvo moteris, vaikai, e, garbaus amžiaus žmonės, susikloščiusi yra ypatingos skolos, skubos situacija tame regione. Smurtas veši. Ir dėl to susirūpinimas tik auga. Humanitarinė situacija anklavo apsupto viduje E, gali labai greitai dar labiau pablogėti. Naujienos, kurių sulaukėme iš ten, yra siaubingos. Visos pusės turi imtis joms tenkančios atsakomybės. Įskaitant, noriu pakartoti, tuos, e, kurie yra pri, pri, prisėmėsi pareigojimus išgyvendinti Astanos susitarimus. Niekas negali pateisinti barbariškumo, etninio valymo, nekaltų žmonių žudimo jūsų vardu ir mūsų institucijos vardu noriu paskelbti iškilmingą kreipimąsi, kad nedelsiant būtų gyvendinama saugumo tarybos rezoliucija jungtinių tautų. Būtina, kad būtų užtikrintas tvarus ugnies nutraukimas, kad būtų paskelbtos paliaubos, kad būtų užtikrinta apsauga civiliams asmenims, kad sergantis ir sužeisti asmenys būtų evakuoti iš mūšių zonos ir kad jie galėtų sulaukti pagalbos. Labai svarbu veikti skubiai ir ieškoti politinio sprendimo, laikantis Ženevos numatyto proceso. Visi, kas gali turėti įtakos, turi tą įtaką naudotis, kad ta tragedija pagaliau baigtųsi. Žmonija nebežino, kaip elgtis Sirijoje. Nepraraskime patys savo orumo ir atsakomybės. Anche je pense que ce message qui part de Strasbourg, c'est un message positif. Manau, kad tai bus pozityvus signalas iš Strasbūro piliečiams, kurie dabar yra tarp kūjo ir priekalo. Kovotojai iš vienos pusės, kovotojai iš kitos pusės. Tie žmonės yra aukos. Aukos, beginklės, jie tiesiog negali išeiti iš miesto. Tikėkime, kad šio, šios žinios dėka mes galėsime pastumėti įvykius vieną ar kitą linkmę. Noriu aptarti kitą klausimą, tai yra kova su smurtu prieš moteris ir lygybės klausimas. Tai yra svarbiausia mūsų amžiaus kova, nes neligybė vis dar išlieka. E, tai susiję ir su asmeniniu, ir profesiniu gyvenimu, ir su darbo atlygiu. Taip pat neligybė pasireiškia ir mokslo srityje. Neligybės ženklų matome ir šeimose. 24, tik 24 procentai vadovių yra moteris ir tik 36 procentai užima e, svarbesnės pozicijas. Manau, kad e, lyčių lygybė tai yra mūsų visuomenės ir žmonijos interesas. E, moteris tai išna, neišnaudotas milžiniškas potencialas <clears throat> Daugiau kaip 11 milijardų eurų nuostolio patirima, jeigu moteris neįtraukiamos į ekonominį e, gyvenimą. Tos problemos pastebimos netgi tokiose valstybėse kaip Japonija, Junktinė karalystėje ir JAV turime įtraukti moteris, nes tai prisidėtų prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo. Mums reikia moterų verslo atstovių, mokslininkių. Ta pažanga yra lėta, tačiau pirmi žingsniai jau žengti. Kovojama su stereotipais, kovojama su smurtu prieš moteris, tai parodė kampanija Me Too Dėkoju nariams, kurie organizavo susitikimą su daugeliu firmų atstovais. Tas susitikimas vyks šiandien vakarop. Ir taip pat pasirašytas pareiškimas, kuris susilaukė daug parašų. Ta peticija taps pagrindu priimti įvairias priemonės, kovojant su e, priekabiavimu prieš moteris, taip pat ir institucijose. Dėkoju Europos parlamento FEM komitetui už labai svarbų darbą ir taip pat e, pavyzdys, kurio turėtume sekti, tai yra Europos komisijos įsteigtas e, prizas, premija teikiama moterims. Nesuteikia moterims tinkamo vaidmens mes nesukursime sąžiningo pasaulio. Ši kova nėra nukreipta prieš vyrus. Vyrai ranka rankon su moterimis turėtų kovoti už moterų lygybę. Manau, kad Europos parlamentas turėtų būtent tokią žinę pasiūsti Europos piliečiams, ypač turint omeny, kad neseniai minėjome kovo 8-ąją. Pradėjome posėdį. Žodžio prašo Ačiū. Aš noriu kalbėti apie dviejų Graikijos karių nelegalų sulaikymą Turkijoje. Tų karių tėvai reikalauja skubiai juos paleisti. Aš kreipiuosi jūs asmeniškai, pirmininkė, kad Europos parlamentas pareikalautų Turkijos valdžios, kad Graikijos kareiviai sulaikyti neteisėtai būtų paleisti nedelsant. Jie dabar yra laikoma, laikomi Adrianopolio kalėjime. Visuomenė žiūri į mus ir laukia mūsų veiksmų ir tų jaunų karių tėvai laukia to paties. Aš pats asmeniškai pasidomėsiu šiuo klausimu ir paprašysiu informacijos iš Turkijos ambasadoriaus. Ponas Golniš, ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mes labai Atidžiai išklausėme to, ką jūs sakėte, kalbėdamas apie vyrų ir moterų lygybę ir kalbėdamas prieš kovą su priekabiavimu, seksualiniu priekabiavimu. Ir kadangi kalbate apie parlamento situaciją, norėčiau priminti vieną tokią bylą, kuri labai didelį nerimą kelia. E, Prancūzijos pareigūnė dirbo generalinio sekretoriaus uh, E, tarnyboje ir ji paskelbė kaltinimus, kurie galėjo būti nepagristi. Netai svarbiausia. Tačiau nenorėčiau įvardinti tos e, pareigūnės. Ji kreipėsi visus deputatus, administracija ištrynė tą elektroninį laišką. Tai yra neprimtinas kišimasis į mūsų asmeninius elektroninius laiškus, į mūsų elektroninės dėžutės. Aš kreipiuosi į Jūs ir manau, kad ta pareigūnė prancūzė paskelbė ko gero nepagristus kaltinimus. Be abejo, tas asmuo, tas aukštas pareigūnas galėjo atsakyti, reaguoti arba parlamentarams atsakymus galėjo pakei, pateikti parlamento administracija. Kad ir kaip bebūtų, tačiau visiškai neprimtina būtų tai, kad visų deputatų elektroninės laiškų dėžutės buvo aplankytos, taip sakant, kad būtų galima išimti tą elektroninį laišką. Norėčiau sužinoti, kaip visa tai įvyko. Ačiū. Turime pasidomėti tuo, ką jūs sakote. Įsigilinsime į dokumentą ir po to pranešime. Miranda. Pagal reglamento, sept, pagal darbo tvarkos septintą straipsnį reikalauju, kad būtų įsigilinta į politinio kalinio perės bylą, jis anksčiau buvo šio parlamento narys. Patikrinsime, išsiaiškinsime dabar ponas Jurek. Pone pirmininkė, daugelis Europos parlamento deputatų kreipėsi į jūsų pirmtaką dar pona Šulcą. Ir paskui e, buvo kelmas klausimas dėl tos lentelės, kurią galima matyti čia salėje. Dolorosa, labai provokatoriškas užrašas ten buvo matyti. Tai yra Tai yra tas dalykas, kuris yra įžeidžiamas e, religinių požiūrių daugeliui deputatų. Mes sakėme, kad tai yra pažeminimo signalas daugeliui iš mūsų. Kai kas galbūt gali sutikti su tuo, kad, juo, kad jie būtų asmeniškai žeminami, tačiau mes nenorėtume, kad pati Dievo motina būtų žeminama. Artėja Velykos ir manau, kad reikėtų nustoti demonstruoti tą paveikslą, tą dolorosą paveikslą. Ir mes apie tai esame kalbėję dar iki jūsų išrinkimo ir, man atrodo, pagarba visiems turi būti užtikrinta. Ačiū. Aš su kvestoriais šitą dalyką aptarsiu. Ačiū, pirmininkė. Poniai Mirandai, Priminsiu, kad Ispanijoje politinių kalinių nėra, atvirkščiai jie nusikalteliai. Tas ponas, apie kurį jūs kalbėjote, yra būtent toks. Tie asmenys nėra politiniai kaliniai. Ispanija yra demokratinė valstybė, joje politinių kalinių nėra apskritai. Gerai, toliau tęsime